Baigiame. Pritarta. Taigi, labai prašau, e, atidžiai stebėkite, kai balsuojame. 243, kas už, kas prieš. Du šimtai keturiasdešimt trečiasis. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko. Gal dėl to irgi pasitikriname. 2, 4, 4. Pritarta, aiškiai pritarta. 23 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 24 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 156. Kas už? Čia antroji dalis. Už. Prieš susilaiko pritarta. 259, čia dvi dalis, dėl pirmos kas už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko pritarta Čia reiks pasitikrinti. Taigi, 259, antroji dalis, prašom balsuoti. Baigime. Atmesta 25 kompromisas, kas už, kas prieš, pasilaiko pritarta. 260, dvi dalis, dėl pirmos kas už, prieš, susilaiko, atmesta antroji dalis kas už, prieš, susilaiko pritarta. 261 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 268 kas už, prieš, susilaiko pritarta 270, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 28 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 29 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 274 kas už, prieš susilaiko pritarta 276 už, prieš, susilaiko, pritarta. 277 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 278 dvi dalis, dėl pirmosios kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 30 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 282 už, prieš, susilaiko, pritarta. 283 kas už, kas prieš, susilaiko. Nesu tikra, reikia pasitikrinti. 283, prašom balsuoti. Pritarta. Pereiname prie DV5. Kas už, kas prieš, susilaiko. Ir tą reikia tikrintis. Baigiam balsuoti. Na, <laughs> akivaizdu, atsižvelgiant į rezultatą. Bet čia jau tikrai ne mano kaltė. <laughs> Jeigu, jeigu, jeigu labai norite po vieną galėsite ateiti papirininkauti. Vienaims, vienaip jums atrodo iš salės. E, Kartais versti reikia mums puslapius, e, sako kolegė, ir užtrunka laiko, nesuspėjame. 285. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 286 ir 287 identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 289 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 290 už, prieš susilaiko atmesta. 288 už prieš susilaiko pritarta. 291 kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. 293 kas už. Kas prieš kas susilaiko atmesta. 292 už prieš susilaiko atmesta. 294 už prieš susilaiko atmesta. 295 dvi dalis dėl pirmosios už, prieš susilaiko pritarta antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 296 vėl dvi dalis dėl pirmosios už, prieš susilaiko pritarta antroji dalis už, prieš susilaiko pritarta. 297 už, prie, prieš susilaiko pritarta, 298 už, prieš susilaiko pritarta, 94 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 96 antroji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, 99 kas už, prieš susilaiko pritarta. 90, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 915, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar kiti 9 pakeitimai bloke E, nenorima balsuoti už juos visus kartu. Taigi 9-1 tada už, prieš, susilaiko, atmesta. 9-2 už, prieš, susilaiko, atmesta. 9-3 už, prieš, susilaiko, atmesta. 9-11 už, prieš, susilaiko, atmesta. 9-12 kas už, prieš, susilaiko, atmesta reikės 9.12 tikrintis. Atmesta 13 dėvė už prieš susilaiko atmesta. Dėvė 14 už prieš susilaiko atmesta. Dėvė 16 už prieš susilaiko atmesta, DV17 už, prieš susilaiko atmestas, DV18 už, prieš susilaiko atmestas. Einame toliau. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštasis ir aštuntas identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta. 7, 9, 14 vienodi už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta pritarta 11.12 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 15. Kas už, prieš, susilaiko pritarta 16. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas numeris vienas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 23 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 25 kas už, prieš susilaiko atmesta, 26 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, antrasis kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 20. Kompromisas numeris 3 už, prieš susilaiko pritarta, 33 kas už, prieš susilaiko pritarta, 34 kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 35 už prieš susilaiko atmesta. Ne, dabar ten buvo 38, dabar 39 už prieš susilaiko pritarta, 40 už prieš susilaiko atmestas, 41 ir 2 identiški, kas už prieš susilaiko atmestą. 43, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 45 už, prieš, susilaiko atmestas. 46 už, prieš, susilaiko atmestas. 44 už, prieš, susilaiko atmestas. 47 už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 48. Dvi dalis dėl pirmosios už, prieš, susilaiko pritarta, dėl antrosios už, prieš, susilaiko pritarta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Čia reikės pasitikrinti. 49. pritarta. Dabar 52 dalis dėl pirmosios kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rimtai sakau, atrodo, kad EPP iš vis nebalsuoja. Tarsi šitą pusę salės iš vis nebalsuoja, bent jau aš tikrai nematau. Dabar 50. Dėl pirmos dalies. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 55. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 60 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 62 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 64 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 65 keturios dalis dėl pirmos kas už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 66, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 67 už, prieš, susilaiko atmesta, 68 už, prieš susilaiko pritarta, 69 už, prieš susilaiko pritarta, 70 už, prieš susilaiko pritarta, 71 už, prieš susilaiko pritarta, 7 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 36 už, prieš susilaiko pritarta. 76 už, prieš, susilaiko pritarta. 78 už, prieš, susilaiko pritarta. 79 už, prieš, susilaiko pritarta. 80 už, prieš, susilaiko pritarta. 81 už, prieš, susilaiko pritarta. 82 už, prieš susilaiko pritarta. 83 už, prieš susilaiko pritarta. 84 už, prieš susilaiko pritarta. 85 ir 6 už, prieš susilaiko pritarta. 87 už, prieš, susilaiko pritarta. 89 už, prieš, susilaiko atmesta. 88 už, prieš, susilaiko pritarta. 90 už, prieš, susilaiko pritarta. 91 už, prieš, susilaiko pritarta. 92 už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už, prieš, susilaiko, pritarta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. 96 už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 98. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 99. Už, prieš, susilaiko pritarta. Šimtasis su žodiniu pakeitimu iš socialdemokratų pusės, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 101 dvi dalis, dėl pirmosios už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devintasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas dešimtas kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas dvyliktas už, prieš susilaiko atmesta. Šimtas tryliktas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas keturioliktas už, prieš susilaiko, pritarta 115 už, prieš, susilaiko, pritarta 116, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta 117, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 118, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 119 dvi dalis dėl pirmosios. Už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. 120 už, prieš, susilaiko pritarta. 121 dvi dalis dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 122 už, prieš, susilaiko pritarta atmesta, 123 kas už, prieš susilaiko pritarta, 124 kas už, prieš susilaiko pritarta, 125 už, prieš susilaiko pritarta, 126 už, prieš susilaiko pritarta, 10 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti 90 už, 11 prieš, nei vienas susilaikiusio. Priimta, sveikiname. Dar, dar, dar. Seguimos con la votación. Pasamos al siguiente informe sobre los derechos de la mujer. Taip, tęsame balsavimą. Dabar kalbėsime apie moterų teisės rytų partnerystės valstybėse. Pradėsime balsavimą. 15 pakeitimas už, Ar galėtumėte galbūt susėsti ir pradėsime balsavimą dėl kito dokumento. 15. Pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Už, prieš, susilaikė, priimta. Druo 2 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinkim dėl 21 pakeitimo. Priimta. 22 už, prieš, susilaikę. Turėsime vėl pasitikrinti. 22 pakeitimas. priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 pirmoji dalis už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, e, priimta. Šeštasis kompromisas prieš, už, atsiprašau, prieš, e, susilaikė priimta. Septintasis už, prieš, susilaikė priimta. Druo šeš, septinta, e, pirmoji dalis už, prieš, e, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, primta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 51 už, prieš, susilaikė, primta. 8 kompromisas už. Atsiprašau, pasitikrinkime dėl 51 pakeitimo balsavimo pradedant. priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Gruo 17, antro dalis už, prieš, e, susilaikė, priimta. O 23 gruo už, prieš, susilaikė, priimta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis kompromisas pri, už, prieš, susilaikė priimta. 57 e, už, prieš, susilaikė atmesta. 58 už, prieš, susilaikė atmesta. 59 už, prieš, susilaikė priimta. 62 už, prieš e, susilaikė atmesta. 63 pirmoji dalis už prieš susilaikė. Nematau labai aiškiai. 63 pirmoji dalis. Balsavimą pradedam. Priimta antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 už. Atsiprašau. Pasitikrinkime. Antroji dalis 63 pakeitimas. Pradedam balsavimą. Atmesta. 64 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 65 už. Prieš susilaikė. Primta 66. E, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta antroji dalis už. 67. E, už, prieš, susilaikė, atmesta. 11. kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 71. pakeitimas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Druo 20, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 72 e, už, prieš, priimta. 73 už, prieš prieš e, susilaikė priimta 74, už prieš e, susilaikė priimta druo 3, jau balsavome 75, e, už prieš priimta 76, už prieš susilaikė priimta. Druo 11 apimtas jau. 12 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 79 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Druo 5 už, prieš susilaikė priimta. 80 pakeitimas už, prieš priimtas. 81 už, prieš susilaikė atmesta. 82 e, už prieš susilaikė priimta. 83 už prieš susilaikė priimta. Druo 24 už prieš susilaikė priimta. 85 už prieš susilaikė priimta. Druo 2 už, prieš, susilaikė priimta. Druo 3 už, prieš, e, susilaikė priimta. E, pirmasis pakeitimas u, u, už, prieš, priimta. Druo 5 už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Druo 6 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis už, Atsiprašau, pasitikrinkime trečiasis pakeitimas, pradedam balsavimą dėl trečiojo pakeitimo. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimta devintas, už, prieš, susilaikė, priimta dešimtasis, už, prieš, e, susilaikė, atmesta, vienuoliktasis, e, e, už, prieš, susilaikė, atmesta, dvylika, už, prieš, susilaikė, atmesta, tryliktas, už, prieš, pasikei... pasitikrinkim dėl 12. Balsavimą pradedam. Na, ką sakom? Taigi, atsiprašau, šiek tiek pavargau jau. Na, kągi. Ar visi pasitikrinom, norit pasitikrinti dėl 11? Gerai. Tikrinamės dėl 11. Pradedam balsavimą. Pat, patvirtinam. Primta. 13. Už. Prieš. Susilaikę. Primta. 14 už, prieš, susilaikė, priimta. Na, o dabar galutinis balsavimas, balsavimą pradedam. Aprobado por 22 votos a favor. E, priimta. 22 ir 3 prieš, 22 už 3 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Venga, vamos a votar el último informe, que estamos to... Kolegos, balsuosime dėl paskutinio pranešimo. Jau suprantu, kad mes visi pavargome, bet e, pabaigime balsavimą ir tuomet pereisime prie kitų pranešimų aptarimo. Reikėtų pripažinti, kad e, tikrai nėra, ši diena nėra man pati geriausia diena. Prateskime darbą. Kom, trečias kompromisas už prieš susilaiko pritartą. Elkimės rimtai, pasitikrinkime elektroniškai dėl trečiojo kompromiso. E, elektroninis balsavimas, pradedame balsavimą. E, pritarta. 36 mm, pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 37 už, prieš, susilaiko pritarta. 38 iš dviejų dalių. Pirma dalis už, prieš, susilaiko pritarta. Antra, už, prieš, susilaiko atmesta. 39 už, prieš, susilaiko pritarta. 40 už, prieš, susilaiko, pritarta. 41 už, prieš, susilaiko, pritarta. 42 už, prieš, susilaiko, pritarta. 43 už, iš dviejų dalių pirma dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, pritarta Atmesta. 44 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 45 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 46 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 47 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 48 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta Atmestas. 49 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 51 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 52 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 53 už. Prieš. Susilaiko pritarta. 54 už, prieš, susilaiko, atmestas. 55 už, prieš, susilaiko, atmestas. 56 už, prieš, susilaiko, pritarta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. Nežinau, reikėtų pasitikrinti elektroniškai dėl 57. Atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 58 elektroniškai, pradedame balsavimą. Atmestas originalus tekstas. Ne, jisai atkrinta, nes mes jau pritarėme kitiems trims. 59 už, prieš susilaiko pritarta. 60 už, prieš susilaiko pritarta. 61 už, iš dviejų dalių, pirma dalis už, prieš susilaiko pritarta. Antra už, prieš, susilaiko, atmesta. 62 už, prieš, susilaiko, atmestas. 63 už, prieš, susilaiko, atmestas. 64 už, prieš, susilaiko, pritarta. 65 už, prieš, susilaiko, pritarta. 66 už, prieš, susilaiko pritarta. 67 už, prieš, susilaiko pritarta. 68 už, prieš, susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 68. pritarta. 69 už, prieš, susilaiko, pritarta. Septynesdešimtas yra sudarytas iš septynių dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antra, už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečia, už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta. Ketvirta už, prieš, susilaiko, pritarta. Penkta už, prieš, susilaiko, pritarta. Šešta už, prieš, susilaiko, pritarta. Septinta už, prieš, susilaiko, pritarta. 71 iš dviejų dalių. Pirma dalis už, prieš, susilaiko pritarta. Antra už, prieš, susilaiko pritarta. 72 už, prieš, susilaiko pritarta. 73 už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 78 už, prieš, susilaiko atmestas. 79 už, iš trijų dalių. Pirma dalis už. Prašote pasitikrinti, dėl kurio, dėl 78, pradedame balsavimą elektroniškai dėl 78. Pritarta. 79 iš trijų dalių pirma dalis už prieš, susilaiko pritarta. Antra, už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 79 antros dalies. Dėl antros šio pakeitimo dalies. Pritarta. Trečia dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 83 iš dviejų dalių. O pirma dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antra už, prieš, susilaiko, pritarta. 84 už, prieš, susilaiko, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 85 už, prieš, susilaiko, pritarta. 90 už, prieš, susilaiko, pritarta. 91 už, prieš, susilaiko, atmesta. 92 už, prieš, susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 92. Atmesta. 93 už, prieš, susilaiko, pritarta. 94 už, prieš, susilaiko, pritarta. 96 iš dviejų dalių. Pirma dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antra, už, prieš, susilaiko, pritarta. 97 už, prieš, susilaiko, pritarta. Pritarta 90. Atmesta. 98 iš dviejų dalių. Pirma dalis už. Prieš. Susilaiko. Pritarta antra. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 99 iš dviejų dalių. Pirma. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta antra. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Šimtasis. Iš dviejų dalių. Pirma dalis už. Prieš prieš, susilaiko pritarta antra, už, prieš, susilaiko atmesta. 101 už, prieš, susilaiko pritarta. 102 už, prieš, susilaiko atmestas. 103 už, prieš, susilaiko e, atmesta. 104 už prieš, susilaiko, pritarta. 105 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirma konstatuojama dalis, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, nežinau, pasitikilkime elektroniškai dėl pirmojo pakeitimo. Pradedame balsavimą. Atmestas. Antras už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Trečias už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Ketvirtas. Ne, ketvirtas atkrinta. Originalus tekstas. Ir jis atkrinta. Taigi tuomet penktas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šeštas už. Prieš prieš, susilaiko, pritarta. Septintas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vien antras kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ar 17 už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 už, prieš, susilaiko pritarta. 21 už, prieš, susilaiko pritarta. 22 už, prieš, susilaiko atmesta. 23 už, prieš, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. 25 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko pritarta. 26 už, prieš, susilaiko pritarta. 27 už, prieš, susilaiko pritarta. 28 už, prieš, susilaiko atmesta. 29 už, prieš, susilaiko pritarta. 30 už, prieš, susilaiko pritarta. 31 už, prieš, susilaiko, pritarta. Balsuokime dėl viso pranešimo, galtinis balsavimas, pradame balsavimą. Pritarta, 15 už, 26 už, 15 15 prieš 2 susilaikė. Sveikinu ponę Areną.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 Tęsime aštuntą darbo atvarkės punktą, lyčių lygybei skirtos ES lėšos. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Claire Moody. Dėkoju, pirmininkė. Na, man atrodo, visi suklūsta po balsavimo, kai pradama kalbėti apie biudžetą. Taip turėtų bent jau būti, nežinau, ar tikrai taip atsitinka. Dėkoju už galimybę pasisakyti ir pristatyti šią ataskaitą komitetui. ES biudžetas iš tiesų yra labai e, galinga priemonė ir būtent e, ji yra skirta įgyvendinti mūsų vertybėms ir prioritetams. Tačiau daugeliu atveju nematome, kad e, būtent lyčių aspektas atsispindėtų ES teigiamosiose sutartise, taip pat ir teisės aktuose bei biudžeto sudarimo metu. Na, bet aišku, tam reikia e, kalbėti apie atskirus veiksmus Europos socialinėme fonde, taip pat e, Horizon 2020 bei kitose programuose bet kitose sritise mes pastebime, kad yra minimi bendri lyčių lygybės principai, bet yra nemaž, nedaug programų, kurių e, tikslas e, būtų skirti lyčių lygybei e, išteklius reikiamus. Taigi, kai kalbame apie politikos skripčių sudarimą, taip pat ir įgyvendinimą, egzistuoja poveikis e, lyčių lygybei, taip pat ir skiriamas biudžetas, taip pat yra ir daugiametis, e, daugiametė finansinė sistema iki 20 metų. Ir ten tikrai formuluotės yra puikios, e, jos yra skirtos lyčių lygybei, tačiau kalbant apie strategiją, strategija tikrai šiek tiek atsilieka nuo realybės ir ten nėra paminėta MFF uh, vidurio laikotarpio peržiūroje lyčių lygybę. Taigi, kalbant apie e, šį pranešimą, yra kalbama apie tris pagrindinės sritis. Tai yra ES e, investicinius fondus, taip pat prieiga prie darbo vietų, užimtumo taip pat. E, kalbame apie tai, kurios rytis veikia tinkamai ir kokios yra problemos. Taip pat yra paminima, kad nėra sisteminio metodo integruoti lyčių aspektai politikos kryptis. Taip pat reiktų pagalvoti ir apie finansinius asignavimus socialiniai infrastruktūrai, ypač tokiuose sritise kaip um, priežiūros paslaugos. Dar vienas sritis yra um, teisės, uh, pilietybė, ir kitos sritys. Tai, man atrodo, pagal DAFNE programą mes visi apie tai kalbėjome, buvo kalbama apie kovo, kovą su smurtu. Ir čia matome, kad finansavimas sumažėjo šioje srityje. 11 metais buvo 20 milijonų eurų skirta e, šiai programai, 12 metais buvo tik tai 19,5, 13 metais tik 18 milijonų eurų jau 16 metais tik 14 milijonų buvo skirta šiai sričiai. Taigi tikriausia reikėtų panagrinėti, kodėl taip sumažėjo finansavimas. Taip pat trūksta iškumo ir kitose e, sritise, kalbant apie išlaidas, kaip kova su smurtu yra e, nagrinėjama ir kaip jie yra skiriamas biudžetas. Taip pat reikėtų ir atskiros informacijos ir duomenų e, skirtų atskiroms lytims. Taip pat yra e, e, Horizon 2020 atskiros lėšos skirtos lyčių lygybei, taip pat ir lyčių lygybės planams. Ir taip pat buvo nuveikta nemažai kartu su lyčių lygybės institutu. Ir dar, tuo darbu tikrai labai džiaugiamės bet galime padaryti tikrai daugiau. Taip pat nerima kelia tai, kad kai kur ta gera patirtimi nėra pasinaudojama. Pavyzdžiui, 18-20 e, metų taip vadinamoji e, scoping dokumentas, kur e, tyrimai ir plėtra yra minimi, ir taip pat lyčių lygybė. Taigi yra sričių, kur lyčių lygybė yra pripažįstama ir matoma. Yra ir veiksmų planas, taip pat e, integracijos, migracijos ir prieglopščio fondas, bet reikia dar papildomų e, veiklų ir priemonių, kadangi tose ad hoc instrumentuose e, nėra atskiros priemonės numatytos lyčių lygybės finansavimui. Taigi, rekomendacijos yra tokios, kad lyčių aspekto integravimas į biudžetą turėtų būti visose biudžeto etapuose. Turime rinkti daugiau ir geresnių duomenų, turime užtikrinti geresnį skaidrumą. Ir kitas MFF turėtų būti matomas kaip galimybė įgyvendinti geriau ir aiškiau tas gražias formuluotės ir paversti juos darbais. Projektai turėtų labiau būti susijęs su um, lytimis, lyčių rodikliais, taip pat turėtų vykti stebėsena ir vertinimas. Ir duomenys apie lytis e, turėtų būti viešinamos, taip pat e, techninė parama ir mokymai irgi yra labai svarbus. Taigi visi tie, kurie dalyvauja projektuose, turėtų suvokti lyčių aspektą e, savo darbe. Na, aišku, tai yra gana sudėtingas ir gana uh, įdomus darbas, bet aš tikrai manau, kad nemažai sričių apžvelgiau e, šiame pranešime, šioje ataskaitoje, bet sveikinsiu ir džiaugsiuosi bet kokiais komentarais e, dėl šios ataskaitos, kad galėtume dirbti toliau kartu ir juos integruoti. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai, pradėsime nuo APP. E Dėkoju, ponė pirmininkė. atsiprašysiu uh, už savo kolegę Barbarą Materą, kuri išėjo motinystės atostogų, jinai yra EPP šešėlinė pranešėja. Aš paskaitysiu um, jos pastabas, dėkoju. Taigi, ir dar kartą atsiprašau, visų pirma, norėtume padėkoti pranešėjai už jos sunkų darbą ir pateikti keletą pastabų dėl šios ataskaitos. E, FEM komitete dirbome sunkiai ir daug per pastaruosius metus tam, kad uh, E, kasmet vertintume lyčių lygybės e, integravimą į biudžeto sudarimą. Tai yra iš tiesų lyčių lygybės aspekto integravimas į biudžeto sudarimą, kalbame apie pajamas ir išlaidas, siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Siekdami uh, užtikrinti geresnę kokybę šioje srityje kartu su komisijos nare Jūrova, taip pat uh, E, mes galvojame apie finansavimo programas, e, ypač kalbant apie svarbiausias biudžeto e, eilutes. Kalbame ir apie socialinį fondą, struktūrinį fondą, taip pat regioninį plėtros fondą. Mes pritarėme ataskaitai dėl šių aspektų, kad ir toliau reikia integruoti lyčių lygybę į visas ES politikos kryptis. Taip pat galvojame, kad Europos struktūrinis ir taip pat investicinis fondas turėtų būti pastiprinti ir turi finansuoti lyčių lygybės politikos kryptis. Mes sveikiname tą norą e, ir toliau skirti finansavimą DAFNE programai, taip pat visoms kitoms programoms, kurios kovoja e, su smurtu prieš moteris, taip pat uh, E, kritikuojame, kodėl tie, tas finansavimas sumažėjo ir tokių e, finansavimo vertinimas būtų toks, kad visi, e, visas finansavimas skiriamas vyrų ir moterų lygybė užtikrinti turi būti vertinamas, siekiant vertinti rezultatus pagal tikslus. Nepritarėme kai kuriems punktams pranešime. Visų pirma, pirmasis tai yra nuoroda į 2008 metų krizę. Ten buvo kalbama apie lyčių neligybę, bet nėra jokios studijos ir jokių duomenų, kurie tai paremtų. Taip pat mes nepritarėme tai, kad reikėtų daugiau ES e, lygmen, e, agentūrų sukurti, kurios dirbtų ties lyčių lygybę. E, lyč, lyčių lygybės instituto pakaktų. Mes manome ir mes turime tiesiog stiprinti jo vaidmenį o ne kurti naujų institucijų. Mes nemanome, kad Europos parlamentas turėtų e, spręsti dėl valstybių narių kuriamų institucijų. Valstybės narės gali pačios apsispręsti. Taip pat nenorime, kad lyčių lygybės e, principas reikštų didesnę administracinę naštą įmonėms, e, kurios dirba ties projektais, kurios iš dalies finansuoja ES e, fondai. Mes galvojame, kad e, biudžeto integravimas turėtų būti visose lygmenyse, tačiau tai turi būti daroma objektyviai. Ir kai objektyviai reikia kištis, tada reikia kištis. ES fondai ir taip remiasi iš ankstinės peržiūros procedūra siekiama nediskriminacijos principo laikymosi. Taigi dėkoju, bet jeigu turėsite komentarų ar klausimų, tai kreipkitės į mano kolegę Barbarą. Dėkoju. Vizniska. Tai man dabar. Dėkui, ponė Vinievska dabar. Šanovni paistva. Dėkoju. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Europos Sąjungoje dar nėra pasibaigusi krizė, pasitikėjimo krizė. Pranešėjos pranešimas dėja e, nebus pakankamas, o neužteks tam, kad galėtume įvaizdį pagerinti. Reikėtų didinti skaidrumą ir veiksmingumą. Ir pas, to negalim, negalim pasakyti, kad kalbant apie lyčių lygybę, būtent mm, šių dviejų yra atitinkamos šių dvi sąlygos. Pastaraisiais metais buvo tvirtinama nemažai priemonių feminizmui skatinti, daug kainuojančių priemonių e, ir pranešime apie jas nėra kalbama. Mes e, Manome, kad yra tokių politikos e, sričių, susijusių, kurios yra susijusios e, su skaičiais, e, su rodikliais. Ir dėja, dėl jų yra daug neiškumų. Taip pat akademinėme pasaulyje esamos kvotos Matome, kad ir šioje srityje nepasiekta pakankamai pažangos. Aš manau, kad ES lyčių lygybės fondas turėtų būti naudojamas finansuoti tokioms veiklos sritims, kur e, trūkstant ES finansavimo galėtų kilti pavojus piliečiams valstybėse narėse. Taigi aš pritariu pranešėjai, kad tikrai reikėtų skirti dėmesio kovai su smurtu prieš moteris ir e, reikėtų skirti dėmesio vaikų darželių e, vystimui ir kitokių infrastruktūrų skirtų motinystėje. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, dėkoju poniai Mūdį už tai, kad pristatė šį pranešimą. Aš pritariu turiniui ir teigiamai vertinu šį dokumentą, pritariu didžiai daliai šio pranešimo. Gerai, kad pirmoje dalyje yra labai aiškiai įvardintos problemos ir e, yra pabrėžta, kad lyčių aspektas nėra pakankamai įtrauktas į visas rytis. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie mm, e, finansinės peržiūros, vidurio laikotarpio finansinę peržiūrą, taip pat ir ją reikėtų traukti lyčių aspektą. Mes uh, galėtume galbūt pasteikti pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl kurių būtų galima pagerinti biudžeto sudarimą, atsižvelgiant į lyčių aspektą. Tikrai galime pasitelkti ir, šie, ir šią priemonę kovojant su diskriminacija. Uh, Jau daug metų mes skatiname tą biudžeto sudarimą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir komisija vis dėlto dar neatsižvelgia į šį pasiūlymą. Aš manau, kad tas toks biudžeto sudarimas turėtų būti įtrauktas visur. Ir Taip pat mes teigiamai vertiname pranešėjos veiklą, mes jai pritarėme Kalbant apie rodiklius susijusius su, su lytimi, su stebėjimu, taip pat manome, kad reikėtų pasitekti taip pat ir bendrai eksantę vertinimą. Mes pateiksime šiek tiek pasiūlymų dėl pakeitimų, pavyzdžiui, dėl viešųjų paslaugų svarbos. Galbūt e, daugiau dėmesio skirsime struktūriniams fondams ir duomenis e, susijusios e, su lytimi. Taip pat reikėtų galvoti ir apie regioninio vystimosi fondus, socialinę infrastruktūrą vietos ir regioninį vystimąsi. Ir, ko gero, reikėtų taip pat dėmesio skirti ir Europos 2020 strategijos tiks, tikslams. Toks strateginis projektavimas, planavimas galėtų pasitarnauti ES politikai. Dėkoju už šį pranešimą. Aš esu pasirengusi bendradarbiauti. Dėkoju. Toliau. Pane Olebol, dėkoju. Dėkoju šį pranešimą. Tikrai džiaugiuosi, kad e, šiame komitete yra taip aiškiai e, į programą įtraukiamas biudžeto sudarmas atsižvelgiant į lyčių aspektą. Mes apie tai diskutuojame jau seniai, bet Dabar mes jau pradėjome įgyvendinti šį e, aspektą. Per tris programas mes pabrėžėme šį klausimą ir e, galime įtraukti būtent tą biudžeto sudarimą per šias programas. Vis dėlto laiko nėra daug ir savame suprantama pranešėja įtraukė svarbiausios dalykus, kurie turėtų būti dokumente. Uh, kuriems reikėtų skirti dėmesį. Mes komitete daug dėmesio šiems klausimams skirime jau anksčiau. Norėčiau taip pat pasiūlyti dokumente paminėti ir pabėgėlius. Galėtume galbūt e, šį klausimą traukti per, pakeitimą. per pakeitimus. Reikėtų tam tikro fondo susijęto su lyčio aspektu ir uh, skirto moteriams pabėgėliams. Aš neseniai rengiau vieną pranešimą panašią temą ir a, buvo aišku, paaiškėjo, kad tikrai mes turėtume pasitekti visus įmanomus veiksmus, kurių reikėtų pabėgėlėms ir vaikams padėti. Taigi, manau, kad tikrai tokio pakeitimo šiame pranešime reikėtų. Aš manau, kad jis tik sustiprins šį dokumentą ir apskritai mūsų parlamento vaidmenį. Muchas gracias, señor Honeyball. No sé si la señora Moody quiere responder a, a las intervenciones que ha habido al respecto. Pone Moody, gal norėtumėt sureaguoti į išsakytas pastabas. Ačiū pirmininkai ir ačiū kolegoms už e, pastabas. Akivaizdu, kad e, per šešėlinių pranešėjų sustikimus mes toliau darbuosimės. E, pirmą posėdį numatau jau naujuosiuose metuose. Džiaugiuosi, kad kolegos pritarė mano pranešimui, paminėsiu tik tai keletą sričių ar klausimų, kurie buvo iškelti, pavyzdžiui, e, dėl 2008 metų krizės ir jos poveikio moterims. Na, ne, <laughs> neišvengiamai negaliu, negaliu pritarti kad nėra studijų, kurios parodytų, kad toks poveikis buvo. Tokių studijų iš tikrųjų atlikta daug ir iš. Pakalbėsime dar apie tai, kai susitiks šešėliniai pranešėjai. Manau, kad būtų taip pat giliau pasidomėti, e, kas valstybėse narėse yra dirbama vietose, nes iš tikrųjų daug e, vyksta visokių dalykų, taip sakant, arčiau žemės, bet aš manau, toliau derintis mes grįšime prie tų minčių. E, Nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad ir toliau e, mes kalbėsimės apie skaidrumo trūkumą. Kolegė, matau, tik išėjo, kuri kėlė šį klausimą dėl viešųjų paslaugų eksantė tikrinimo. Taip pat toliau dirbsime ir kaip Mary konkrečiai sakė, kalbėsime apie paramą pabėgėliams ir ypatingai moteriams ir vaikams. Ačiū poniai Mūdy. E, pakeitimams teikti terminas yra 9 e, gruodžio, 9 sausio. E, svarstysime komitete, o 17 metų kovo mėnesį bandysime svarstyti šį klausimą plenariniam posėdį. Eikime dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Tai e, ataskaita apie direktyvos įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekiamis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo. Dėkui, pirmininkė. Mm, jeigu pažiūrėsime, kas nuveikta iki šiol rengiančiai pranešimą, tai sulaukiau 126 pakeitimų. Tai labai gerai, jie prisidės prie pranešimo e, galutinės formos. Ačiū šešėlinės pranešėjams kitiems parlamento nariams už tuos pakeitimus Noriu pasinaudoti progą ir akcentuoti, kad šios, šios ataskaitos tikslas yra įvertinti, kaip veikia vienodo požiūrio principas teikiant prekes ar paslaugas. Mes nenorėtume, kad nukryptume nuo šio tikslo Dauguma iš pakeitimų yra susiję su tų problemų, apie kurias jau pranešime kalbama platesnį aptarimą, sakysime, įtraukiant bankininkystės sektorių, kalbant apie geresnę prieigą prie finansinių paslaugų. Tai yra labai svarbu, skatinant moterų verslumą, šalinant ten kliūtis ir, taip sakant, keičiant bankų požiūrį į moteris kaip į verslininkės. E, turime nuostatas e, dėl draudimo sektoriaus, e, bet pakeitimai šioje srityje irgi labai yra svarbus. Kai kurie pakeitimai šiek tiek išeina už mūsų kompetencijos ryčių, pranešimo taikymas ryties, pažiūrėjau, kalbama apie darbo rinką, bet egzistuoja juk kitų direktyvų, kurios reglamentuoja lyčių lygybę darbo rinkoje. Todėl iš tikrųjų tie pakeitimai e, netinka būtent šiai direktyvai. E, taip pat ir kalbant apie peržiūrą ir taikymas ryties išplėtimą į žiniasklaidą, kitus kitas sferas e, taip pat e, ne visiškai tinka, jokios abejonės, kad e, reklama, kuri yra labai svarbi mūsų ekonomikai, tiesiogiai siejasi su paslaugomis. Tai aišku, kad tas reglamentavimas šioje srityje turėtų būti taikomas. Antra vertus, žiniasklaida, švietimas, reklama turi paklusti subsidiarumo principui, todėl ne visai esu tikra, kad e, tuos pakeitimus galėtume įtraukti. Bet e, sąsaja tarp reklamos ir paslaugų be jokios abejonės yra akivaizdi. Ir kalbėdami su šešėliniais pranešėjais mes be abejo aptarinėsime šią temą. Toliau, e, kalbant apie horizontaliosios direktyvos įgyvendinimą, verta paminėti, kad e, dėl šios direktyvos jau daug metų buvo dėrėtasi, daug valstybių narių prieš tokią direktyvą, apie tai irgi kalbėsime per šešėlinių pranešėjų susirinkimus. Na ir pagaliau turime pakeitimų susijusių Stambulo konvenciją. Aš e, pasisakau prieš tuos pakeitimus, nors e, Stambulo konvencija nėra ES dokumentas, tačiau ji suvokiama kaip tam tikras e, aukso standartas e, kovos su smurtu politikoje, tad mums reikia kažko, kas ir Europos Sąjungoje e, galėtų būti svarbių dokumentų ir prisijungimas prie Europos, Europos Sąjungos prisijungimas prie konvencijos čia svarstytinas. Aš manau, kad tos konvencijos dalys, kurios susijusios su moterų saugumu, pavyzdžiui, joms naudojantis transporto paslaugomis, tuose vietose iš tikrųjų tinka Stambulo konvenciją minėti. Taigi ačiū už pakeitimus, lauksiu diskusijos, dėkui. Dėkoju. Poniai Kozlovskai, dabar žodis poniai Reigne. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai, šešėliniams pranešėjams. Keletą tik tai papildomų pastabų turiu iš savo pusės. Aš asmeniškai remiu šį pranešimą, keliama labai daug svarbių klausimų. bet pagrindinės išvados galbūt e, netinkamai padaromas šiame pranešime. Aš manau, kad Europos parlamento nariai turi konkrečiai kreiptis į tarybą ir į komisiją dėl šios srities dalykų. Ir e, aš pasigendu tokių konkrečių kreipimus. Tai čia turėtume formuluoti aiškiau. Jūs paminėjote Stambulo konvenciją ir būtinybę ratifikuoti tą konvenciją. Darote nuorodas į Stambulo konvenciją, tačiau ši konvencija tokia svarbi, tad e, reiktų galvoti daugiau negu kad apie tos konvencijos prasme, reikia įtraukti į išvadas tos konvencijos svarbą. Kalbėjote apie tai, kad direktyva skirtingai gyvendinama valstybėse narėse. Na tai reiškia, kad apsauga nuo diskriminavimo išlieka problema. Neturime vienodos apsaugos Europos Sąjungoje. Kai kuriuose valstybėse narėse dar daug ką reikia nuveikti. O kalbant apie lygybės įstaigas e, valstybėse narėse, tai jos yra skirtingai įsteigtos ir ne visada gali nepriklausomai veikti, o jos tai turėtų turėti galimybę daryti. Girdžiu kitų frakcijų raginimų ir manyčiau, kad čia mūsų formuluotės galėtų būti griežtesnės tos įstaigos turi būti veiksmingos, turi galėti veikti nepriklausomai ir turi turėti pakankamai išteklių ir priemonių, kad galėtų savo darbą atlikti. Ir paskutinė mano pastaba dėl skaitmenimo. Jeigu palyginsime dabartinę paėtį su 2004-aisiais, tai pamatysime, kad ji labai skiriasi. To turime neužmiršti, kai kalbame apie prekes ir paslaugas. Jau kalbame ne apie analoginės prekes ir paslaugas, bet apie skaitmeninę aplinką, tad reikėtų konkrečiau kalbėti apie tokias problemas kaip garantijų problema ir taip toliau. E, atsakomybės klausimai galbūt Kažkas mano, kad e, Teisės reikalų komitete reikėtų apie tai kalbėti. Tačiau ir čia mes galėtume tai paminėti. Švietimo problema dažnai minima konkrečioje direktyvoje, apie tai užsimenama. Žinau, kad daug ir mūsų komiteto narių apie tai kalbėjo. E, ta problema egzistavo jau 2004 metais e, pirminėme variante. Čia turime elgtis pragmatiškai, turime žinoti, kuo mes remiamės, bet e, tie tradiciniai vaidmenys visuomenėje turėtų atsiskleisti šiek tiek kitą pusę. Na ir. Yra... Baigiant, turiu pasakyti, kad trūksta duomenų. O tai reiškia, kad komisijai dar teks e, atlikti namų darbus, kad e, galima būtų užtikrinti tinkamą vertinimą. E, tai vienas iš būdų kovojant su diskriminavimu. Aš kaip tik apie tai ir kalbu savo pakeitimuose, ir tikiuosi, kad e, kai kurie iš jų bus priimti. Dėkoju poniai Regner. Nematau, kad kas dar norėtų kalbėti šiuo klausimu. Taigi vėl suteiksiu žodį poniai Kozlovskai, jeigu ji norėtų sureaguoti į iškeltas mintis. Prašom. Jeigu ne, tai užbaigsime svarstymą. Hm. Labai ačiū už pastabas. Visai sutinku, kad valstybės narės turėtų dalintis geriausią praktiką ir duomenimis apie direktyvos įgyvendinimą. Šia prasme, vienas iš svarbiausių klausimų yra nepakankamai tinkamas e, tos direktyvos taikymas praktikoje. E, direktyva perkelta į nacionalinę teisę, bet praktikoje ji neįgyvendinama. Tai svarbiausia problema susijusi su šia direktyva. Taigi keitimasis pažangiausia praktika, geriausiais sprendimais tikrai turi būti uh, akcentuoti. E, Stebėsinas ataskaitos iš valstybių narių taip pat yra labai laukiamos. Dėl Stambulo konvencijos aš sutinku, kad e, net e, kol ji nėra ratifikuota Europos Sąjungos, ji vaidina labai svarbu vaidmenį, kovojant su smurtu prieš moteris. Labai svarbu užtikrinti pakankamai aukštą lygį įgyvendinant antidiskriminacinę politiką valstybėse narėse ir e, mano pranešime ir pakeitimuose skirtuose lygybei daug apie tai kalbama. Kalbama taip pat ir apie lyčių institucijas, kurios turi įgyvendinti šią politiką valstybėse narėse. Taigi institucijų stiprinimas, jų finansavimas tikrai yra pagrystas ir e, prisidės prie direktyvos geresnio įgyvenimo. E, pasteb... Jūs pastebėjote, kad pranešime kalbame apie skaitmenimo aspektus labai gerai, e, paminėjote ir naujų dalykų. Reikia pasakyti, kad rinkos skaitmenimas tarp kitų dalykų prisidėjo prie naujų verslo sektorių atvėrimo, bendro vartojimo ekonomikos išplitimo, ar tai būtų bendra nuoma, ar kažkokie sprendimai transporto srityje. Ateityje to matysime vis daugiau Ir e, iš tikrųjų tie dalykai nusipelno reglamentavimo, siekiant, kad moteris būtų saugios, besinaudodamas tokiamis paslaugomis. Taip pat e, internetu teikiamos paslaugos moterims e, yra svarbios. Mes e, Remdami pranešimą pastebėjome, kad, pavyzdžiui, elektroninė prekyba moteris ko gero naudojasi ir dažniau negu vyrai. Taigi čia reikia reglamentavimo. Be jokios abejonės, kad šešėlinė ekonomika turi būti griežčiau reguliuojama. Tad e, tos yra temos, e, su kuriamis turime dirbti ES lygių. Duomenys iš tikrųjų turi būti renkami ir kaupiami atsižvelgiant į lyčių kriterijus ir taip pat e, turime užtikrinti, e, kad tie duomenys būtų palyginami, kitaip negalėsime informacijos palyginti ir negalėsime žengti pirmin. Be jokios abejonės e, mes ir toliau svarstysime reklamos problemas. Dėkoju, ponia Kozlovska baigsime e, šį darbo tvarkės punktą. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, kuriame bus kalbama apie valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimas. Man atrodo, ponė Legrip bus pranešėja šią temą. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš iš tikrųjų keičiu Pierre Levė ir e, mūsų pranešėja ponė e, Roza Esaras Feregut e, taip pat negalėjo dalyvauti dėl nežinomų priežasčių ir aišku, pats pranešimas buvo parengtas kartu ir aš pabandysiu dar kartą jums perteikti šį pranešimą, kiek galima geriau savais žodžiais. Taip pat, aišku, mano um, gimtoji kalba nėra ta pati kaip ponios Feregut. Aš um, viskas buvo rašoma anglų kalba, dabar aš kalbėsiu prancūzų kalba, bet mes aišku dirbome kartu, skirtingais etapais, e, darbas yra susijęs ir taip pat buvo pasiūlyta nemažai pakeitimų, buvo keičiamasi nuomonėmis dėl skirtingų pakeitimų, buvo 151 pakeitimas, kuris buvo pateiktas e, dėl šios nuomonės kuri buvo pasiūlyta mm, ponios Esteras. 19 e, pakeitimų APP, 23 iš socialistų, 4 iš e, liberalų, 26 mm, iš AKR e ir 25 iš GUE, 4 iš žaliųjų ir 14 E, pakeitimų buvo pasiūlyta iš e, nepriklausančių frakcijoms narių ir taip pat e, iki vasario gal dar galima bus teikti nuomonės. Kągi galima pasakyti šiuo etapu dėl tų pasiūlytų pakeitimų, kurie buvo jau pateikti. Na, pakeitimai dėl prieinamumo reikalavimų. Reikėtų užtikrinti, kad tie reikalavimai e, būtų e, surašyti su paaiškinimais prieduose bei detaliais e, paaiškinimais, kad būtų atsižvelgta į visus neįgaliuosius, taip pat ir moteris, merginas bei tuos asmenis, kuriems reikia papildomos paramos. Uh, E, reikalavimai, e, kurie ir šiuo metu egzistuoja, yra nepakankami ir valstybės narės gali nuspręsti, e, jeigu tie reikalavimai yra susijęs su gaminių ir paslaugų prieinamumu dėl papildomų reikalavimų. Aišku, tie įdėkti reikalavimai turi būti ir prieinami. Tai mums yra labai svarbu, nes čia kalbame apie žmonės su negale, E, mums reikia užtikrinti, kad gaminys ar paslauga būtų fiziškai prieinama, jeigu fiziškai žmogus negali ją patekti, tarkim, e, tai nėra gerai. Taip pat e, labai svarbu yra tą pareikšti įvairioms suinteresuotoms pusėms, tai platintojams ir kitoms pusėms 5, 6, 7 ar 8 straipsnis apie tai kalba. Taip pat yra labai svarbu užtikrinti prieinamumą prie visų gaminių ir prekių ir ne tik tada, kai kompetitinga nacionalinė institucija to paprašo arba nusinčia užklausą. Taip pat e, rinkos priežiūra skirta produktams 17 straipsnis netitikimo e, informacija netitinkanti realybės e, taip pat turi būti skelbiama, ne tik paprašius. Kalbant apie stebėsenos atitikti, 25 straipsnis, tai iš tikrųjų yra gerai, kad direktyvos e, pasiūlymo projektas teigia, kad e, galima e, kreiptis į nacionalinius veiksmus tuo atveju, jeigu direktyvos nėra laikomasi. Tačiau, kalbant apie tuos iššūkius, su kuriais susiduria neįgalieji, E, siek, prieidam, ir neprieina prie teisinės sistemos, tokio, to, tokio veiksmo kaip ir nepakaktų e, siekiant imtis veiksmų prieš e, tuos ekonominius operatorius. Čia kalbame ne apie paskirus vartotojų veiksmus, bet apie bendrą kreipimosi ir priežiūros sistemą, taip pat bendrą vartotojų skundų sistemą. Uh, valstybės narės turėtų suteikti galių rinkos priežiūros institucijoms bei užtikrinti tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą. Na, o kalbant apie sankcijas, 26 straipsnis e, finansavimas, kuris yra surinktas, turėtų būti investuojamas į prieinamumo skatinimo priemonės, taip pat e, sank, sankcijos e, turėtų būti taikomos E, jeigu prieinamumo reikalavimų nėra laikomasi. Tokie bendri išsakyti klausimai, komentarai e, tikrai atspindi tuos pakeitimus, kurie buvo pristatyti šiame etape. Atsiprašau, kad šiek tiek galbūt netiksliai kalbėjau ties kai kuriais aspektais, bet jūs tikriausiai supratote, kad e, aš Aš paskutinę minutę perėmiau šio pranešimo pristatymą iš savo kolegės ir pati negalėjau tikrai įsigilinti labai, tai dėl to labai atsiprašau. Tiesiog norėjau dar kartą e, e, atsiprašyti e, dėl savo kolegės, bet bendrąją prasme norėčiau irgi pastebėti, kad po tiek uh, laiko, po tiek metų mūsų pranešėja nori pasakyti, kad e, mus tikrai labai domina ši tema, e, mums jį rūpi ir Europos komisijos pasiūlymas mums yra tikrai e, labai svarbus. Ir mes tenksimės jį kiek galima labiau patobulinti, padaryti jį veiksmingu ir pritaikyti prie mūsų piliečių kad jie galėtų prieiti prie paslaugų ir gaminių. Dėkoju, dėkoju poniai Legrip. Ir dabar aš leisiu pasisakyti iš pradžių šešėliniam pranešėjam, ponė Het. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Dokumentas e, labai įdomus ir tikrai buvo labai įdomu susipažinti ir su pateiktais pasiūlymais dėl pakeitimų. Turint omenyje, kokia dabar yra susikloščiusi situacija, mes tikrai turėtume galvoti apie žmogaus teisų gerinimą, stiprinimą. Šioje nuomonėje yra pabrėžiama, kad e, lygių lygybių e, kriterijai yra labai svarbus, ypač tai pasakytina apie moteris, neįgalės moteris. E, reikėtų taip pat ir atsižvelgti į rinką. Bendroji rinka negalės egzistuoti, jeigu visi negalės ją naudotis. Uh, Taigi, mums reikimtis tam tikrų priemonių. Mes turėtume kalbėti apie prieinamumą, bet šis kriterijus taip pat turėtų būti susijęs ir su e, lygiomis e, e, galimybėmis mano pakeitimai, pakeitimais to ir siekiama. Reikia tam, pa, tam tikro pagrindo, kuriuo remiantis e, bendroje rikoje galėtų veikti, galėtų, ją galėtų įsitraukti visi asmenys. Tai reikėtų šalinti visas diskriminacijos formas, su kuriomis susiduria moteris. Taip pat mes turėtume laikytis mūsų komiteto kompetencijų ir dėl to kai kurie pasiūlymai dėl pakeitimų, nors jie yra ir labai geri, vis dėlto negali būti įtraukti, todėl kad jie nėra tiesiogiai susijęs su šia nuomonė. Taigi reikėtų pagalvoti apie tos pakeitimus tam, kad ši nuomonė turėtų būtų ko veiksmingesnė. E, ir turėtų didesnį poveikį atsakingame komitete. Aš esu pasirengusi bendradarbiauti su pranešėja ir su šiandienis pranešėjais tam, kad galėtume paruošti geriausią tekstą, kuriam galėtų pritarti visi. Um, Dėkuoju, ponė Cinanska.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 Ar jau yra vertimas? Iš slovakų kalbos. Taip. Ar galiu kalbėti slovakiškai? Dėkuoju. Taigi, Buvo pateiktas 151 pasiūlymą dėl pakeitimų. Ir e, tai rodo, kad e, norime, kad šis parlamentas elgtųsi ambicingiau. Aš taip pat pateikiau pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl prieinamumo prie tam tikrų elektroninės įrangos, prietaisų, prie elektroninės įrangos apskritai. Reikėtų gerinti prieinamumą ir, kaip jau minėjau, reikėtų keisti perspektyvą, žiūrėti iš kitos perspektyvos. Reikėtų žiūrėti ne tik apie žmonės, ne žmonės, kurie e, susiduria, kurie turi tam tikrą negalę. E, reikėtų galvoti apie visus e, žmonės. Galėtume skirti dėmesį naujų vietų kūrimui šioje direktyvoje. Ir nemanau, kad reikėtų skirtingų teisės aktų valstybėse narėse. Mums reikėtų vienodų taisyklių ir visuomenėje turėtų būti daugiau traukumo. Ir reikėtų bendrų tikslų. Dėkuoju. Pane Kuneva. Dėkoju. Išklausiau to, ką sakė anksčiau kalbėję nariai ir aš taip pat norėčiau pakomentuoti. Direktyvoje nėra nuostatų, kurios būtų skirtos lyčių aspektui. Apie 40 milijonų moterų ir merginų ES pagal statistinius duomenis susiduria su skurdu arba, skurdu arba gali kilti, joms gali kilti pavojos, skurdo pavojus, jos negali mm, rasti darbo, mokytis. Taigi, E, šio, e, fero, šios pranešėjos e, pranešimas vis dėlto neskiria pakankamai dėmesio šioms moteriams. Tos moterys taip pat susiduria ir su smurtu. Ir būtent su smurtu susiduriančiams moteriams turi būti skirtas telefono numeris, kur būtų galima kreiptis kilus tokiams problemams. O kaip neįgalios moterys gali prašyti tokios pagalbos? Kaip galim į dėl jos kreiptis? Taip pat, kalbant apie darbo, apie darbo aplinką, daugelie valstybių narių yra, asmenys yra įdarbinami viešajame sektorija, taip pasakytina apie neįgalius asmenys, bet daugelį šių darbo vietų uh, nėra pritaikytų tinkamų struktūrų. Struktūrų, kurios būtų pritaikytoms tiems neįgaliams, negaliems asmenims. Ir ta darbo aplinka turėtų būti draugiška, turėtų e, būti turėtų būti sutvarkyta taip, kad tos moterys ir merginos galėtų įsitraukti į socialinį gyvenimą. Taip pat yra dar ir tokių produktų, tokių kaip pavyzdžiui laikrodžiai, lovos ir kitokie gaminiai, kurie, kuriuos turėtų taip pat galėti naudoti ir neįgalieji. Be to, reikėtų paramos motinoms ir vaikams. Ir e, gydimas turėtų būti prieinamas e, visoms moteriams. Mes tai pabrėžime taip pat ir per savo pakeitimus. Dėkoju pranešėjai. Manau, kad pasieksime kompromisus, pateiksime kompromisinius uh, E, pakeitimus, e, per kuriuos atsižvelgsime į lyčių lygybę. Dėkuoju, poniai Kunevai. Ar kas nors norėtų, galė, norėtų dar sureaguoti? Ne, tai tuomet pereikime prie 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. ES bendrasis tiksliau Europos lyčių lygybės institutas. Mes perėsime prie diskusijos kaip kitais kartais. Apjungiame abu klausimus ir 12 ir 13. Pone Noil pavaduos pranešėją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pavaduoju ponę Dančylą. Taigi, kalbant apie E, biudžeto patvirtinimą ir e, kalbant apie bendrąjį biudžetą ir apie lyčių lygybės institutą, yra labai svarbu, kad lyčių lygybė ir e, su tuo susiję reikalai būtų atspindėti visose politikos rytise. E, yra tam tikri rodikliai, kurie leidžia tuos rezultus įvertinti, įvertinti, kaip įgyveninamas biudžetas. E, iš tikrųjų, turime žiūrėti, kaip planuojant biudžetą e, atsižvelgiama į lyčių lygybę ir rezultatų etape, kaip tai atsispindi, jeigu žiūrime į daugiametę finansinę programą tai nerandame konkrečių priemonių, kurias būtų susijęs su lyčių aspekto integravimu specialiai. Manytume, kad biudžeto procedūrose tai turėtų atsispindėti. Reikia atsižvelgti taip pat į audito rūmų rekomendaciją, išanalizuoti konkrečius e, su lyčių lygybės susijusius tikslus, kaip kad analizuojami programos 2020 tikslai. Tai ypač svarbu įgyvendinant Europos piliečių teisų ir lygybės programą, įgyvendinant DAFNES programą. E, ankstesni mūsų raginimai komisijai čia vėl pakartojami, norime lygybės mūsų piliečiams, e, tos programos turi gauti pakankamai lėšų, e, E, ta finansinė parama turi būti e, teisingai paskirsita skirto, e, atskiroms rytims, kad galima būtų išsikeltų tikslų pasiekti. Žiūrint į DAFNI programos konkrečius tikslus, tai matome, kad ten skirta mažiau lėšų lyginant su 7-12 metų daugiametė finansavimo programa, taigi mažiau lėšų skiriama moteriams. 1381.13 e, programoje ES piliečių lygybės programą. Tai čia būtina, kad komisija parengtų kasmetinę stebėsnas ataskaitą, kad būtų fiksuoti rodikliai, dėl e, lėšų panaudojimo. Tai mes kalbame apie kasmetinės ataskaitas, kur galėtume stebėti, tinkamai stebėti padėtį. E, rengdami pranešimą, tokios informacijos apie 15 metus mes negalėjome gauti ir pranešėja kaip tik ir kelia klausimą, kodėl iš komisijos nebuvo galima gauti tokios informacijos. Pranešėja ragina teikti pakeitimus, tą galima padaryti iki gruodžio 16, iki 5 val. po piet. Dėkojame poniai Noil. Pane Degrip norėtų kalbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš vėlgi kalbu e, Barbara Matera vardu, kuri yra mm, irgi APP e, grupės narė atsakinga už biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir šiuo metu išėjusi motinystės atostogų. Taigi tikrai geras pasiteisinimas ir ji manęs paprašė, e, kadangi aš čia nėra, pasakyti keletą žodžių, kuriuos vėl pasakysiu angliškai. Na, suprantu, kad e, e, galbūt lengva tą bus padaryti, bet e, vėl kalbėsiu ponios Matera vardu. EPP grupė dėkoja pranešėjai už tikrai puikią nuomonę, labai tikslę nuomonę. Pone Matera, kaip žinote, dirbo keletą metų šiame komitete, taip pat ir biudžeto kontrolės komitete ir čia, šiame komitete dėmesį kreipia moterų teisų aspektams ir e, FAM komitetas tam, kad pasiektų konkrečių rezultatų bei patvirtintų jau padarytą darbą, pabrėžtų tas pastangas visą laiką geriau būtų susitelkti ties e, tik konkrečiais tikslais, e, o ne kalbėti apie tai, kad lyčių lygybė turėtų būti integruota į visas politikos kryptis, taip pat e, ją reikėtų atsižvelgti visose politikos kryptise, man atrodo, reikia e, kalbėti ir dirbti realiau, būti realistais, e, nes pasiekti lyčių lygybės visose politikos kryptise, visose aspektuose iš tiesų nėra labai realus turbūt dalykas ir utopiška e, tokia siekėmybė. Mes kaip APP e grupė norėtume neremti lyčių lygybės įtraukimo į visas politikos kryptis, bet paprašyti poveikio vertinimo visoms rytims kurios yra susijusios su biudžetu ir lyčio aspekto integravimu į biudžeto sudarimą. Ir, ir darydami tai, tikime, galėsime įvertinti pačią situaciją bei e, lyčių aspekto integravimą į biudžeto sudarimą geriau visose tose sritise ir ten, kur galbūt yra problemų. Tai dėkoju. Pone Madera vėliau tuos pakeitimus APP grupės vardu ir pateiks. Dėkoju. Dėkoju. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ir mes norime padėkoti pranešėjai, poniai Dančilą, už tai, kad parengė šią nuomonę, už puikiai atliktą darbą. Pritarėme, kaip žalieji, visoms mintims, tik tai kaip e, turime keletą dalykų, kuriais norėtume papildyti šią nuomonę. Taigi e, antroje dalyje apie lyčių lygybės aspektų įtraukimą į biudžetą plačiau galėtume pasisakyti Kaip jūs ir minėjote, labai sunku yra įvertinti, ar kažkokias lėšas prisideda prie lyčių lygybės įtvirtinimo. Atskiros biudžeto eilutės nėra, taigi tai neskaidru, kiekybiškai sunku įvertinti, vadinasi, reikia labiau susitelkti ties reikalavimu atspindėti e, lyčių lygybę, jos integravimą ir e, laikotapio vidurio peržiūroje. Toliau, e, atrodo, ketvirtoje dalyje kalbama apie strategiją 2020. Turime tai panalizuoti, panalizuoti visus tikslus susijusius su lyčių lygybė. Čia galėtume tuos tikslus galbūt išplėsti. Lengviau galbūt ir angliškai būtų tai pasakyti, reikėtų remtis trim ramščiais. Žalieji galvoja, kad e, tuos visus tris ramščius galėtume išl... išplėsti, kalbėti daugiau apie lygybę, apie ekologiją ir šią temą teiksime savo pakeitimą. Pritarėme strategijai Europa 2020, bet galvojame, kad jos taikymas rytį šiek tiek galima būtų išplėsti. Dėkui. Ačiū, poniai Vana. Manyčiau, kad galėtume dabar eiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. eina kalba apie. Eina kalba apie. Ne, pirmininkė atsiprašo. Aš siūliau, kad mes drauge diskutuotume dėl dviejų darbo tvarkės punktų. Paminėjome Europos lyčių lygybės institutą. Uh, Bet jeigu dar ne, tai be jokios abejonės suteiksiu žodį pašnekėti apie biudžeto įvykdinimo patvirtinimą Europos lyčių lygybės institutui. Dėkui, e, pirmininkė, vėlgi pasakau vietoj ponios Dančila, jinai irgi rengia e, nuomonę apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą Europos lyčių lygybės institutui. Audito rūmai savo nuomonėje apie 2015 metus nurodo, kad e, teisiniai ir e, materialieji biudžeto vykdymo aspektai yra tvarkingi, kad e, institutas atlieka aukštos kokybės darbą, audito rūmai e, ragina plačiau panaudoti ekspertų paslaugas, siekti geresnės sinergijos su kitomis institucijomis, atsižvelgti į išorės vertinimų pastarąsias rekomendacijas. E, sakoma, kad reikia prioritizuoti kai kurias sritis, siekti didesnio matomumo. E, institutas daug nuveikė įgyvendinant e, reglamentus ir direktyvas susijusius su moterų teisėmis ir lyčių lygybę, konkrečiai reglamentą 1922 2006. E, apskritai, aš manau, kad e, lyčių lygybės institutas yra puikia organizacija ir nusipelno mūsų paramos. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar steiksiu žodį poniai Degri. Dėkoju, aš kalbėsiu trumpai. E, taigi, Barbara Matera taip pat yra švelniai pranešėja ir šiuo klausimu atstovauja PP frakcijai ir jį paprašė dėl tos pačios priežasties, e, kurią pristačiau anksčiau, negali dalyvauti šiame posėdėje ir dėl to prašo padėkoti poniai Dancilai už jos nuveiktą darbą. Mm, dėl būtent šio pranešimo, dėl moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nuomonės dėl Europos lyčių lygybės instituto finansinio metų biudžeto vykdymo. Tai yra labai svarbus klausimas. Aš manau, kad pranešim, mes manome, kad pranešimas tikrai labai geras. Mes džiaugiamės pristatymu visų metinių skaičių pristatymų. Manau, kad labai skaidriai ir aiškiai viskas išdėstyta ir mes visiškai pritarėme tam, ką pranešėja Dacilas teigia savo pranešime, taigi jokių problemų nekyla. Žinoma, pakeitimų pateiksime, ponia Matera juos pateiks, bet jais mes bandysime pritarti pranešimą. Dėkuoju. Taip, senjora Vana. Dėkuoju, ponė Degrip, dabar ponė Vana. Ačiū pirmininkai ir aš galiu labai glaustai pasakyti, kad visiškai pritarėme ponios Dančilos nuomonės projektui. Turėsime keletą pakeitimų išplėsdami šį tekstą. Mes manome, kad verta pabrėžti, kad lyčių lygybės institutui e, reikia daugiau darbuotojų ir siekti, kad duomenys iš valstybių narių ateitų laiku ir būtų tarpusavyje palyginami. Taip pat e, turime pabrėžti, kad e, instituto indėlis ypač yra aktualus šiam komitetui Čia reikia galvoti apie sinergijos sustiprinimą, lyčių lygybės e, aspektų integravimas e, yra taip pat nepaprastai svarbus, apie tai kalbėjome šiandien anksčiau. Reiktų paminėti instituto darbą per pastaruosius e, metus ir jo sėkmę, ar tai lyčių lygybės rodiklių nustatymas ar lyčių lygybės platformos sukūrimas. Dėkoju, ponė Ivana. Manau, kad išklausius e, tas pastabas, dabar pagaliau galime eiti prie mūsų darbo tvarkės paskutinio punkto. Eina kalba apie poreikį parengti strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą. Ir čia žodis poniai Legri. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. Mes vėlgi šį, šiandieną diskutuojame šią temą, kad e, tikrai e, pensijų skirtumas tarp moterų ir vyrų išlieka. E, jau ir iki šiol jis yra apie 40 procentų Europos Sąjungoje. Konkrečiau 38 procentai 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų grupėje. Taigi matome, kad moterų lygybė, moterų vyrų lygybė nėra užtikrinta ir mūsų parlamentas tai turėtų atsižvelgti. Šiandieną mes e, e, turėtume pristatyti pakeitimus. Pakeitimų buvo pateikta e, ir bus siekiama kompromisu apie 240, 241 pakeitimas buvo pateiktas, e, juos pateikė šešėliniai pranešėjai ir kiti. Ir e, taip pat yra informuojam, informuojama ir apie frakcijų nuomonę. Aš norėčiau padėkoti visiems už tokį didelį dėmesį šiai svarbiai temai. Taigi tikrai Ateityje ir ateinančios savaitės reikės tikrai daug nuveikti, reikės išanalizuoti šiuos pakeitimus ir stengtis e, pasiekti kompromisus, remiantis e, šiais 241 e, pakeitimu. Ir aš norėčiau pristatyti tam tikras gairias. Susipažinusi su šiais pakeitimais, matau, kad Kaip jau ir minėjau, da, da, pristatydama darbo dokumentą skirtą šiam projektui, šiam pranešimo projektui, mes norėtume kuo daugiau dėmesio skirti pačiam tam tikslui, šio pranešimo tikslui. E, reikėtų laikytis tos temos, pranešimo temos. Aš priminsiu, tą temą. Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti. Taigi, stenkimės e, nenutolti nuo šios pranešimo temos. Aš esu pasirengusi diskutuoti su visais e, nariais, kurie pateikė pasiūlymų dėl pakeitimų ir stengtis atsižvelgti į jų lūkesčius. E, E, bet nereikėtų pamiršti šio pagrindinio tikslo, taigi reikėtų stengtis būtent taip daryti. Tai pasakytina ir apie šešėlius pranešėjus. Mums tikrai reikėtų spręsti tą konkrečią klausimą, konkrečią problemą, kuri kyla ir neturėtume tos siunčiamos žinutės kaip nors praskėsti, sušvelninti. To reikia ir balsavimai per plenarinę sesiją. Antras komentaras. Daug pakeitimų, žinoma, yra tinkami ir e, darbo dokumente ir, e, e, ir, ir projekte, pranešimo projekte buvo pateiktas mano tam tikros mintis. Matau, kad jas yra atsižvelgiama, bet ko gero reikėtų dar kai ką patikslinti neligybės klausimas, moterų ir vyrų pensijų skirtumos, jie yra žiūrima dviejopai. Aš jau tai sakiau ne kartą. Reikėtų galvoti apie tą skirtumą kaip apie tam tikrą kompleksišką, sudėtingą daug faktorių apimantį reiškinį dėl įvairių priežasčių. Pensijų skirtumas taip pat priklauso ir nuo profesinės veiklos, kuri buvo vykdoma ir nuo atlyginimo apskaičiavimo, pensijų apskaičiavimo sistemos. Taigi jau pats ir mūsų pranešimo pavadinimas leidžia atsižvelgti į šiuos aspektus. Reikia šalinti mažinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo vengti. Ir turėtume kovoti su to skirtumu, pasitelkdami tam tikrus kompensacinius mechanizmus, tų skirtumų šalinimo mechanizmus, nes galbūt tie skirtumai e, yra dėl tam tikrų praeitie buvusių sąlygų, kurių jau nebėra. Ir taip pat reikėtų galvoti ir apie ateitį, reikėtų uh, E, išvengti, iš anksto stengtis, užkirsti kelią tam skirtumui. E, tai pasakytina apie profesinę e, veiklą prieš pensiją. Taigi šie du aspektai, būtent juos pasitelkdami mes aiškiname būtent pensiją, pensijų skirtumus ir jie yra tarpusavėje susiję. Taigi sprendimai, kuriuos pasitelksime, nebūtinai bus e, tik vienas konkretus veiksmas. E, darbo ir užimtumo reikalų komiteto nuomonė taip pat bus tikrai labai įdomi. Ir mes turėtume atsižvelgti, jeigu galėsime, į jų nuomonę. Tai pasakytina apie tą skyrių, kur e, bus rašoma apie skirtumus tarp moterų ir vyrų pensijų. Ir mes turėtume, žinoma, laikytis ir savo kompetencijų, mūsų komiteto e, ir ES kompetencijų šioje srityje. Taigi reikėtų pasidalinti tomis kompetencijomis, reikėtų dalintis tomis kompetencijomis su šiuo komitetu ir mes jau esame pasirašę kompetencijų pasidalinimo dokumentą. Taigi 241 pakeitimas, na, yra, manau, sėkmės ženklas. Ir mes manome, kad ir tikrai toliau veiksmingai bendradarbiausime. Reikėtų rasti, kada galėtume suorganizuoti pirmąjį šešėlinių pranešėjų posėdį. Aš E, manau, kad reikėtų būtinai balsuoti 2017 metų e, e, sausio pabaigoje, sausio 25 dieną šiame komitete. Dėkuoju, pane Noel. Dank nochmal, dank fürs Wort, äh, aber jetzt spreche ich nicht für die Frau Dancila, sondern jetzt spreche ich. Dėkuoju norėčiau padėkoti už žodį. Aš nekalbu ponios Dancila vardu, aš kalbu asmeniškai savo vardu. Aš esu šešėlinė pranešėja šią temą e, moterų ir vyrų pensijų skirtumo e, tema. Jūs minėjote, kad pakeitimų yra 241. Jūs kalbėjote apie įvairias priežastis, dėl ko atsiranda, dėl ko yra e, šio, šis pensijų skirtumas. Uh, Ir tikrai reikėtų aiškiai pabrėžti, kad ES turėtų spręsti šį klausimą. Tai yra susiję su vertybėmis, su aurumu, su moterų gyvenimo sąlygomis. Ir manau, kad e, tikrai e, taip pat reikėtų galvoti ir apie lygybės e, principą. Taigi mums reikėtų tai aiškiai suformuoluoti šiame dokumente. Taip pat manau, kad šiais pakeitimais yra siekiama paminėti ir tam tikrus duomenis, kurie yra surinkti. Pavyzdžiui, lyčių lygybės klausimas, užduočių namuose pasidalymas, darbo namuose pasidalymas, vaikų priežiūra, Visi šie klausimai gali daryti neigiamą poveikį, visi šie aspektai gali daryti neigiamą poveikį pensijai. Taigi, žinoma, jūs reikėtų dirbti, reikėtų girti už šį darbą, bet mm, reikėtų e, nepamiršti, kad turėtų būti tam tikra minimali pensija tam, kad būtų užtikrintas žmogaus saurumas, kad e, išmokos būtų pakankamos. Valstybių narių žinoma yra daug, bet mes turėtume žiūrėti šį klausimą rimtai. Ir juk neturėtume kalbėti tik apie skurdą. Turėtume aiškiai nurodyti, kad turėtų surasti minimali pensija. Ir manau, dėrybų metu vienas iš svarbiausių aspektų bus mūsų vaidmo Europoje. Vyrų ir moterų vaidmo Europoje. Būtent nuo to vaidmens gali priklausyti pensijos ateityje. Taigi reikėtų keisti mentalitetą, požiūrį, jeigu norėtume tam tikrų pokyčių Europoje ateityje. Taigi reikėtų tirti priežastis, kovoti e, su segregacija darbo rinkoje. Reikėtų atsižvelgti į vaikų priežiūros klausimus. Ir nereikėtų tam tikrų netinkamų lengvatinių priemonių, kurios nebūtinai padeda. Moterims. Yra tokių pakeitimų, kuriuose yra rašoma, kad strategijos e, nereikia, užtektų gairių. Manau, kad tikrai būtų gaila, jeigu ir susitaikytume su tokiu teiginiu. Tai yra, kad reikėtų pristaikyti prie esamos situacijos. Manau, kad moteriams didžiausias pavojus yra skurdas. Ir jeigu mūsų dokumente bus tik pateikiamos garės, nebus jokios strategijos, tai bus tikrai labai gaila. Uh, tos strategijos reikia, todėl kad mes kalbame apie pokyčius visuomenėje, apie požiūrio pokyčius. Taigi mums reikėtų tam tikros strategijos ir teisinės, tinkamos teisinės sistemos. Jeigu nieko to nebus, mes ir nieko nepasieksime. Na ir dar trumpai, jūs minėjote du dalykus - karjerą ir atlyginimą. Manau, kad tai yra labai svarbu. Mes turėtume tai tikrai minėti ir turėtume um, parašyti, kad mes norime keisti pasenusią sistemą apie tai, kaip e, yra pasidalyjamas darbas namuose, prižiūrimi vaikai ir taip toliau. Yra tokių klausimų, kurie kyla moteriams, tokių problemų, kurios kyla moteriams. Ir To, pažiūrėkime, jeigu, tarkim, jūs prižiūrite kokį nors vyresnį asmenį arba vaikus, vėliau ateityje jūsų pensija bus labai maža. Taigi tikrai turėtume kalbėti apie lygybę, apie moterų orumą ir aš manau, kad mes tikrai labai gerai pasidarbuosime ir pasieksime kompromisu. Muchas gracias, señora Noe. Dėkoju, ponia Noe. Jeigu niekas nebenori pasisakyti, tai perdusiu žodį pranešėjai poniai Legrip. Ji kalbėjo apie kalendorių, taip pat e, apie tai, kad reikia aptarti tuos pakeitimus. Tai sako, kad tiek, e, ponelė Grip nebenori pasisakyti, e, tai visiems linkiu geros.